Malonu Jūs matyti gerai nusiteikusius. Taigi pradėkime balsuoti. Ponios Geringer pranešimas. Taigi, pagal suprastintą procedūrą balsuojame dėl ponios Geringer pranešimo. Vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname ponę Geringer. Toliau Slavibinė pranešimas vėlgi supaprastinta procedūra. Pradedame balsuoti vardiniu balsavimu. Pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname pranešimo autorių. Toliau balsavimas pagal supaprastintą procedūrą. Pranešimas, kurį parengė Julijų Winkler. Vėlgi vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas didelę daugumą. Sveikiname poną Vinklerį. Toliau Hubner pranešimas. Vėlgi supaprastinta procedūra. Balsuojame vardiniu balsavimu. Prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Didelė dauguma pranešimas patvirtintas. Sveikiname ponę Hübner. E, jums e, technikai to jau pat padės. Surijan pranešimas, prarasta procedūra, balsuojama dėl šio pranešimo. Turiu pasakyti, kad yra šiam pranešimui patvirtinti reikalingą kvalifikuotą balsų daugumą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Aiškia dauguma, patvirtintas pranešimas, sveikina ponas Sarien, toliau pono Rapkai pranešimas. Ponas Uspaskė paprašė žodžio, prašom. gerbiami kolegos prieš mane vyksta politinis puolimas pranešėjas meluoja kad nepateikė įrodymų komitetas uždraudė man komentuoti šį pranešimą komiteto posėdyje esu oficialiai pripažintas politinio persekiojimo auka oficialiai pagal europos konvenciją bylą pradėjo ne policija o korumpuotas ir politizuotas valstybės saugumo departamentas šis departamentas bandė neteisėtai pagrobti mane naktį rinkimų metu teismas uždraudė man susitikinėti su rinkėjais bet man buvo leidžiama važiuoti į tailandą į indoneziją rinkimų metu pranešėjas prašė jus pažaisti šešis ankstesnius europos parlamento sprendimus. Niekada anksčiau Europos parlamentas nenaikina imunitetą Kolega, politiniams lyderiams tokiose bylose. Ko, collega, la prego di concludere. Io le ho dato la parola in via del... Aš suteikiau jums žodį išimtinę tvarką. Negalite kalbėti, e, sakyti kalbos, kurią sakėte e, komitete. Prašom baigti. Čia, čia nėra kalba, kurį aš kalbėjau komitete. Man kaip tik komitete nedavė kalbėti, pakamintuoti šitą sprendimą. Aš aklas, be mane buvo priimtas sprendimas kaip Stalino laikais. Bene, grazie. Procediamo alla votazione. Per appello nominale, non, non per appello per votare. Periname prie balsavimo. Čia nėra varnys balsavimas. Prašom pasi, pakelti rankas, kas už rapką į pranešimą, kas prieš. Susilaiko. Pranešimas patvirtintas. Jekolinį, Jekolino pranešimas. susitarimas dėl ES ir Japonijos. Žodis ponui Jekolino. Ačiū, pirmininkė. Gal visi, galiu visiems garantuoti, kad kalbėsiu trumpai. Pirmasis susitarimas tarp ES ir Japonijos yra būtent šitas. Tai yra simbolinės reikšmės turintis dalykas. E, ši, e, šis dalykas nustatys toną, kalbant apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, todėl turime pasiekti protingą balansą tarp įvairių reikalavimų. Manau, kad tokiu būdu galime užtikrinti, kad turėsime dalyką, kuris atitiktų mūsų lūkesčius. Manau, kad turime patvirtinti šį pranešimą, nes tai yra aiškus konkretus žingsnis į priekį ir jis atitinka abiejų pusių siekius, tai yra siekius modernizuoti teisingumą per dvišalius sustarimus. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Jekolina. Balsuojame dėl pranešimo. Prašom pakelti rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Pono Lechnerio pranešimas. verslo registrų sąveiką. Pradedame balsuoti, prašom pakelti rankas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau Šrioter pranešimas dėl naujos tvarios ekonomikos potencialo susijusio su užimtimu vystimu. Prašom pranešėją, jums žodis. Yeah. Labai ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, mielos kolegės, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į taip kad šis balsavimas turi istorinę svarbą. Mes, Europos parlamentas, ėmėmės iniciatyvos tam, kad būtų kuriamos ekologiškos darbo vietos. Mes tokiu būdu siekiame tvaraus užimtumo, gerų darbo vietų. Tokiu būdu mes sekiama, sekame gerų JAV pavyzdžių. Mėly Kolegos ir kolegės, šeši šio Europos parlamento komitetai dirba rengdami šį pranešimą. Aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams ir pranešėjoms, taip pat ir šešėliniams pranešėjams, kurie labai aktyviai bendradarbiavo. Aš džiaugiuosi, kad Belgija dar prieš perimdama pirmininkavimą paskelbė, kad ji tęs šią Europos parlamento iniciatyvą, ją pristatys taryboje ir ši iniciatyva bus paminėta ir tose vadovų tarybos išvadose, kurios bus patvirtintos gruodžio mėnesį. Ši iniciatyva yra ES ateities iniciatyva. Ačiū. Labai ačiū. Pradedame balsuoti. Prašom pakelti rankas, kas už. Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. Sveikiname ponę. Jūs toliau pono. Tra... Trioskovskio pranešimas. Europos ekonominė erdvė ir Šveicarija. Kliūtis susirijo su visapusišku vidaus rinkos įgyvendinimu. Sutikėme žodį pranešėjai, tačiau norėčiau paprašyti kalbėti trumpai. Norėjau padėkoti vidaus rinkos komiteto Malcolm Harboro pirmininkui su šešėliniams pranešėjams, su kuriais darbas tikrai vyko puikiai. Ačiū. Ačiū Jums. Balsuojame. Prašom pakelti rankas, kas už, kas prieš, susilaiko. Didelė dauguma, didžioji dauguma už. Sveikiname pranešėją. Toliau Zalba Bidegan. Pranešimas dėl ES ir Korejos laisvosios priekybos sustarimo dvišalės apsaugos sąlygos. Čia kalbam apie reglamento projektą. Pirminio komiteto pakeitimai blokų, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Taigi patvirtiname pranešim, pakeitimus blokų. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymos pakeitimais. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau pagal darbo tvarkos e, taisyklę sutikiu žodį pranešėjai, prašom. Labai ačiū. Laisvos prekybos susitarimas su Pietų Koreja sukurs galimybės Europos ir Korejos pramoniai. Tačiau, kad nebūtų potencialios neigiamos e, įtakos ES bendrovėms reikia apsaugos sąlygos, kad viskas veiktų gerai. Visos politinės frakcijos praėjusią savaitę sutarė, kad pats laikas plenarinėje sesijoje balsuoti dėl pakeitimų, kurie patvirtinti komitete 27 balsų e, prieš vieną persvarą, e, tarptautinės priekybos komitete, e, birželio mėnesį. Tuo siekiama užtikrinti, kad būtų galima taikyti apsaugos sąlygą. Mes balsavome dėl pakeitimų pagal 57 taisyklę mes atidame balsavimą dėl teisėkuros pranešimo, jį perkeliame kitai sesijai e, e, spalio mėnesį. Taip pat nenorime užkirsti kelio potencialiam sustarimui pirmojų svarstymų. Mes manome, kad tai yra įmanoma, tačiau, kad to pasiektume, reikia pasiūsti aišku signalą, kad mes esame vieningi ir stiprus. Mūsų Šį projektą remia visos e, politinės frakcijos. Svarbu, kad visas e, parlamentas pritarė visiems pakeitimams. Ačiū už aišku jūsų pasiūlymą. Dabar, e, jeigu norėtų, gali Europos komisija pasisakyti. E, komisaras Degucht vakar sakė, kad komisija sveikina parlamento bendarbiavimą šiuo klausimu. Šiandien buvo balsuojama tik tai dėl pakeitimų, ne dėl viso pasiūlymo. Siekiant suderinti pozicijas ir galbūt pasiekti sutarimą pirmojų svarstymų. Pirmasis dialogas įvyko rūpiučio mėnesį, o antrasis e, įvyks 22 rugsėjo. Šiuo metu komisija nenori viešai komentuoti šio klausimo, kad trialogas atliktų savo vaidmenį, komisija pademonstruos savo pozicijas ir įsipareigojimus tuo metu, kai vyks e, balsavimas pirmojų svarstymų. Ačiū. Dabar pereina prie balsavimo dėl pranešėjo pasiūlymo. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasiūlymas yra patvirtintas. Ačiū, sveikiname. Toliau bove pranešimas sąžingos pajamos ūkininkams. Pirmiausia, e, balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaiko. Pirmasis pakeitimas atmestas. Toliau periname prie šeštosios pastraipos atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaiko šeštoji pastraipa patvirtinta. Toliau aštuntoji pastraipa, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtoji pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtina. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trylikta pastraipa. Prašoma patikrinti balsavimą dėl dešimtos pastraipos antrosios dalies. Pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aš buvau teisus. Ši dalis patvirtinta. 13 pastraipa, vardinės balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ši pastraipa yra Nepatvirtinta. Ponas Kostingeris siūlo žodinį pakeitimą 21 pastraipai. Prašom, pana Kostingeri. Ačiū, pirmininkė. Prašau 21 paragrafe papildyti tekstą. Tekstas skambėtų taip, tęsiu anglų kalbą. Neleisti su pardavinėti e, žemės ūkio produkcijos ES žemiau už savikainą, už kainą mažesnę už savikainą. Ar kas nors prieštaraujate? Nematau, kad kas nors išreikštų aukinos prieštaravimą, taigi ženkime toliau. 21 pastraipa, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 pastraipa priimta, 24 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25 pastraipa skirai, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 28 atskiras balsavimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 dvi dalis pirmoji kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. 34 atskirs balsavimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 36 dvi dalys, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji už, prieš, susilaikė patvirtinta. 37 trys dalis, pirmoji už, atsiprašau, sako pirmininkas, e, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pirmoji dalis priimta, antroji Balsuojame. Baigiame. Antroji dalis taip pat patvirtinta. Trečioji, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Trečioji dalis priimta 38 pastraipa dvi dalys, pirmoji, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji, už, prieš susilaikė patvirtinta. 39 pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji už, prieš susilaikė patvirtinta. 41 pastraipa už, prieš, susilaikė, atmesta. 42. Pirmoji dalis. Dėl 41-osios tikrinamės, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 32 dvi dalys, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 dvi dalys, kas už pirmą, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 kas už, pirmą dalį, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54 pastraipa, dvi dalis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 pastraipa už, prieš, susilaikė, patvirtinta 61 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 62 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta 64 kas už, prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuokime dėl 64-osios elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. L konstatuojamoji dalis, atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. M konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos e, pagrindinio komiteto įparengusio, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Labai ačiū. Relazione dell'onorevole Portas sul finanziamento. Dabar galime perėti prie Portas pranešimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas, finansavimo ir veikimo. 16 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, prieš pritarta antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta trečioji dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Taigi dabar visa rezoliucija, kas už, prieš susilaiko pritarta. Labai gerai sveikiname pona Portas. Dabar galime eiti prie Svifka pranešimo. Šiame pranešime kalbama apie jurisdikciją ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimą ir vykdymą. Pirmasis pakeitimas rezoliucijai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar galime pereiti prie rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Sveikiname pon, poną Cvifką. Dabar reikime prie Parvanovos pranešimo. Antras paragrafas, kas už? Prieš susilaiko pritarta. Aštuntas paragrafas, kas už? Prieš. Kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas paragrafas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečioji, atsiprašau, vienuoliktas paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, prieš kas prieš, susilaiko, pritarta. Elektroninis balsavimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau 18 paragrafas. Pirmoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu, balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Pritarta. 21 paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 23 kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta. 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. H. Konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. I. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. L. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. O. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. S konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antro... Dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos, sako pirmininkas. Ir atsiprašo, nes dabar dar reikia balsuoti dėl antros dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. O dabar galime balsuoti dėl viso rezoliucijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Sveikiname pranešėją Parvanovą. Dabar galime eiti prie Peiti Kainen pranešimą. Penktas paragrafas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dešimtas paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 28. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 33 paragrafas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 35 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos pr projekto. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Didžioji balsų dauguma už. Sveikiname e, kolegę Pietikainen dabar. Galime pereiti prie Lokegard pranešimą. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kągi baigiame balsuoti. Labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Dabar galime pereiti prie balsų paaiškinimo. O tie, kas jau išeina iš salės, jums linkiu skanių pietų.